Aš dėl balsavimo norėjau paklausti dėl ICI priemonės, pono Dievo pranešimo. Aš girdėjau, kad INTE komitete vyko diskusijos dėl to, ar iš vis logiška balsuoti dėl šio dokumento, todėl kad jis vėl bus siunčiamas komisijai, todėl kad dabar yra sustabdytos diskusijos dėl teisinio pagrindo dėl Lisabono sutarties. Taip, jūs teisi ir aš padarysiu pareiškimą dėl šio klausimo. Tad prieš pradant balsavimą norėčiau pateikti informacijos apie bendradarbiavimo su pramoninėmis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonės nustatymo klausimo. Tad akivaizdu, kad įsigalios Lisabonos sutartis, tai įvyks gruodžio pirmą dieną ir pagrindinis komitetas greičiausiai nebalsuos dėl šio pranešimo. Komisija savo pasiūlymą grindė tam tikrų teisinių pagrindų, kurio nėra Lisabono sutartyje. Būtent todėl komisija turės pateikti naują pasiūlymą dėl šios priemonės. Tai reiškia, kad visą procedūrą reikės pradėti iš naujo, reikės panaudoti bendrą sprendimo prieimimo procedūrą, tačiau kol kas oficialios informacijos iš pagrindinio komiteto dar negavome, nežinome, kaip jie dirbs toliau. Pirmas keitimasis nuomonėmis dėl šio pranešimo INTA komitete vyksta tuo pat metu kaip ir mūsų e, posėdis, todėl devė pranešėjas siūlo vis dėlto mums balsuoti. Tokiu atveju mes patvirtintumėm savo politinę poziciją šiuo klausimu, tai yra finansavim, dėl finansavimo priemonės. E, vienai par kitaip mūsų balsavimo rezultatas neužkirs kelio tolesniem mūsų veiks, veiksmam. Ar jūs pritartume tokiam pasiūlymui? Taip, puiku, tuomet pradėkime balsuoti. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau balsavimas dalimis dėl šešto pakeitimo. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Toliau iš dalies keičiama stabilumo priemonė. Jei teikiamas pakeitimas, pirmas pakeitimas, kas už, prieš, patvirtinta. Balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimu. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. 15 punkto nesvarstysime, jį išbraukėme iš darbo atvarkės. Na, diskutuodami su komisija ir su taryba dėl kotonų susitarimo mes, na, skiriame tam visą pusvalandį išvaistėme pusvalandį. Todėl siūlau uh, savo pranešimo nepristatinėti jums dabar, bet norėčiau iškart perėti prie klausimų, jeigu jūs tokių turite. Ar pritartumėt? Taip sutaupytumėm laiko. Puiku, tuomet galime eiti tiesiai prie klausimų. Pakeitimų pateikimo galutinis terminas yra lapkričio 19.06 val. vakaro. E, jei neturite dabar jokių klausimų, tai galite pateikti pakeitimus raštu. Ponas Halamdės ir prašau. Ačiū, pirmininkė. Ar jūs norite, kad mes jums užduotumėm klausimus kaip pranešėjai, ar taip pat galime ir pastabas išsakyti? Taip, puiku. Tad visų pirma, Turiu pasakyti, kad mane labai sudomino jūsų savo nesitvai renktas dokumentas. Jis tikrai išdėsto pagrindinius nuogastavimus, pagrindinius punktus, kuriuos mes jau esame išsakę per pirminį pasikeitimą nuomonėmis. Ir taip pat turiu pasakyti, kad mano frakcija parems tokią poziciją Kaip jau sakiau anksčiau diskusijose su komisija, norėčiau dėl ketvirtos pastraipos padiskutuoti. Prekybos klausimas. Jis tikrai kelia daug abejonių. Net jei EPS turėtų pakeisti ankstesnius prekybinius režimus, Vis tiek 36 straipsnėje kotonų susitarime iki šiol galiojo tam tikra opcija, kurią galėjo pasirinkti AKR šalys. Tai yra pasirašyti EPS arba laikytis kitokio prekybinio režimo. Kaip supratau, komisija sakė, kad dabar tokio pasirinkimo nebeliko. Tai reiškia, kad privalomai turės būti pasirašomi EPS. Ir man atrodo, kad taip yra tikrai nukrypstama nuo to, kas iki šiol buvo įrašoma kotonų susitarime. Kaip matome, kokie yra sunkumai dėl e, partern, e, ekonominės partnerystės sutarimų e, ir, ir tuo pačiu metu egzistuojančių kitų sutarimų Afrikoje, tai iš tikrųjų yra problema. Negalima visiškai atmesti tos hipotezės, kad kai kurios valstybės nesudarys ekonominės partnerystės sutarčių, nors yra ir kitų. Uh, Mm, komercinių ryšių su ES formų, tai tikrai reikia pasakyti, kad uh, AKR ir ES santykių kažkokio tai specifikos komercinėje srityje nėra numatyta kotonų. Ir manau, kad ponia Žaly teisingai pabrėžė, kad galbūt reikėtų dar ir patikslinti tas nuostatas ir mes todėl ketiname pateikti mm, pakeitimus. Toliau klimato kaita, aišku, prioritetas, bet e, be abejo, tai apie tai kalbėta diskusijose, aišku, pagalba atsinaujantiems energijos šaltiniams ir taip toliau, taip toliau, toliau, apsirūpinimas maistu, krizės poveikis apsirūpinimo maistu ir tvarų žemės ūkio vystimasis, visą tai labai aiškiai išdėstyta pranešime ir aš manau, ko tose dėrybose dėl kotonų peržiūrėjimo būtų galima labiau atsižvelgti į tuos dalykus. Aišku, vystimasis, pagalba vystimusi turi užtikrinti ekonomikos diversifikavimui, e, padėti paslaugų sektoriui vystis ir taip toliau. Tačiau e, ir krizė, ir, ir apsirūpinimo maistų situacija parau, parodė, kaip svarbu yra galvoti apie ūkininkus, e, kad jie tikrai galėtų aprūpinti visuomenę maistu ir kad iš tikrųjų ta pagalba, kuri teikiama, to neužtikrina. Ir diskusijose su komisija ir taryba labai norėčiau, kad būtų pasistumėta tuo klausimu į priekį. Dabar dėl žmogaus teisų apie tai buvo kalbėta, bet aš manau, kad čia reikėtų teisėti su um, skaidrumu, su kova su korupcija, su mokesčių, kova su mokesčių vengimu ir gynėja buvo paminėta, kad tai yra valstybė su ypatingais ištekliais. Ir tas pavyzdys rodo, kad tikrai pažangos nebus pasiekta kovoje su korupcija e, vystimosi srityje, jeigu nebus stiprinama demokratija. Taigi reikia labai aiškiai suformuluoti tos dalykus, tai jau tai yra kotonų ir gal reikėtų dabar akcentuoti labiau kovą su mokesčių vengimu, su sukčiavimu, ypač atsižvelgiant į krizės kontekstą. Tai aš manau, kad būtų galima teikti pakeitimus ir, ir tom linijom, ir, bet bendrai jūsų išsakytos mintis mums labai priimtinos. Ačiū, panas Kešman. Thank you, um, Ačiū, pirmininkė. Norėjau pritarti tam, ką Harlemas Desija sakė. Taip pat iškelti ir kitą klausimą pakalbėti apie mažumų teisės ir laisvės numatytas kotonų susitarime. Labai dažnai nuostatos dėl žmogaus teisų yra ignoruojamos ir taip pat yra užsipuolami mažumų, e, seksualinių mažumų atstovai, jų teisės yra pažeidžiamos ir labai dažnai e, yra kriminalizuojami santykiai tarp tos pačios lyties žmonių ir Nigerijoje matėme, kad dėl to kyla labai didžiulių problemų ir už tokius santykius netgi gali būti paskiriama mirties bausmė. Tad man atrodo, kad reikėtų kažkaip ir šį aspektą paminėti jūsų dokumente, bet iš esmės visiškai pritariu tam, ką ką tik sakė mano kolega. Merci, Prim, Ačiū, panas Prim. Atsiprašau, netai pasakiau jūsų pavardę, panas Preda. Ačiū pirmininkė, aš ir norėčiau tarti keletą žodžių dėl pranešimo. Aš tikrai sutinku, kad labai tai išsamus pranešimas, kuris teisingai pristato mūsų viziją mm, dėl partnerystės sutarčių ta vizija yra reikalinga, kad užsitikrintumėm, kad susitarimai atitiktų e, tuos pasikeitimus, kurie vyksta tarptautinėje arenoje ir mūsų pagrindinius principus. Ir e, galbūt būtų galima teikti pakeitimus e, dėl tokių dalykų. Visų pirma, dėl dekonstituojamosios dalies. Uh, Aišku, kad mm, AKR valstybės turės būti skirstumas tam tikrą prasme į regionus, bet čia kyla, kyla problemos, kad tai gali kelti tam tikrų neigiamų poveikių ir galbūt nebus tai geriausias regionų pasirinkimas. Reikia pasakyti, kad labai svarbu pabrėžti skirtingų regionų diferenciaciją, kad regionai turi skirtingus poreikius ir lūkesčius ir tai turi atsispindėti galbūt tome tekste mm, dėl ekonominės partnerystės sutarimų sudarimo. Reikia patikslinti naujų organų apibrėžimą pagal dėl kotonų, kiek tai yra susijęs su kotonų ir darbo su kar valstybėmis. Ir aišku, kad čia reiktų kalbėti apie dekonstatuojamosios dalies antrą dalį. Ir, atsiprašau, ir antrą punktą. Čia kalbama apie lėtinės visuomenės organizacijas, tačiau gali kilti problemų dėl to, kad kaip tos organizacijos būtų apibrėžiamos ir kontekste kotonų sustarimo, tai nėra aišku, kaip tos organizacijos gali suvaidinti formalų vaidmenį priimant sprendimą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 Ir aišku, kad negalima jų vienodai lyginti su nacionalinėmis institucijoms, aišku, jų vaidmenį reikia stiprinti. Aš tikiu, kad e, pilietinės visuomenės organizacijos ir e, jų įtraukimas tas nuostas ne visiškai atitinka bendrus motyvus. Um, tai yra motyvus, kuriuos um, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai ir AKR ir ES um, parlamentinė asamblėje ne visiškai yra išsiaiškinusi tos bendruosius kom motyvus ir penktame punkte kalbama apie mechanizmą, kuri, pagal kurį tarptautinė bendruomenė turėtų paskelbti um, mokesčius, kokie yra uh, taikomi kiekvienoje kar valstybėje. Ir jungtinių tautų mechanizmas turi veikti uh, visoms, visoms visoms visuomenėms ir tai būtent reikėtų laikytis jungtinių tautų mechanizmo. Dabar dėl 13 punkto antroji daly mm, kiltų problemų, nes ypač jeigu angliškame variante, prancūziškam yra jau švelnesnės formuluotės. Čia kalbama į gyventojo teisę kontroliuoti žemę ir kitus pagrindinius išteklius ir e, tai gali kelti problemų dėl e, rinkos ekonomikos. Dabar dėl 15 punkto pirmoji daly, man atrodo, reikėtų išbraukti tam tikras dalis, nes čia kalbama apie e, sutarimo peržiūrėjimą. Parlamentas galės duoti savo pritarimą tik tada, kai bus jis pakoreguotas. Taigi dabar per anksti yra priimti tuos sprendimus. Aš manau, kad gali būti atsiž... reikalinga atsižvelgti į politinį aspektą. Uh, Aš manau, kad galbūt tas politinis aspektas buvo pamirštas tam tikrą prasme, nes daugiau akcentuojama yra ekonominė krizė, apsirūpinimo mastu krizė, bet tai vis dar yra labai svarbu ir tai reikėtų įtraukti į tinkamą punktą. Mm, pavyzdžiui, nuorodos į tarptautinius sustarimus yra būtinos, kad AKR valstybės kadangi e, AKR valstybių reakcija ne visuomet atitiko kotonų susitarimo logiką. E, Ačiū, noriu Jums pasakyti, kad aišku visi kotonų aspektai nebuvo man pranešimo projekte apžvelgti, kadangi nepakanka jame vietos, tai aš kviečiu Jūs, aišku, teikti mm, pakeitimus ir mes tenksime juos atsižvelgti. O dabar komisijai žodis. Merci, Madame la Présidente. Je serai très bref. Um... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai dėl kelių dalykų, kurie konkrečiai mus liečia, bet visų pirma noriu pasveikinti jūs su pranešimu, nes iš tikrųjų labai puikiai išanalizuotos visos temos, problemos šiame kontekste ir tikrai galiu jūs patikinti, kad mes pritarėme didžiai daugumai jūsų nuostatų, jūsų pasiūlymų ir tikrai, kaip diskusijos parodė, didžioji dauguma temų jau yra aptartos vykstančiose dėrybose arba aptariamos toliau. Gal vienintelė tema, kur mūsų pozicija būtų kiek kitokia, tai yra tai, kas ne visiškai atitinka abiejų šalių kompetencijas. Dėl žemės plotų paskirstimo ir uh, Pono Dezir išsakytos mintis taip pat, aišku, bus įtrauktos į bendras dėrybas, nes labai svarbu atsižvelgti į tą problematiką. Noriu pasakyti, kad mm, AKR valstybės nori sustiprinti nuostas dėl žemės ūkio. Mes šią pasiūlymą kokiu tai neteikėme, mm, bet tame skyriuje dėl regioninės integracijos mes tikrai galvojame stiprinti nuostatas ir laukime pasiūlymų. Dėl korupcijos e, iš tikrųjų sutarimas jau dabar yra labai E, išsamus, mes tik tai siūlome dar pridurti gerą valdyseną e, fiskalinėje srityje. Um, panašu, kad ir kaip, kaip aiškėja iš komisijos, komiteto narių pozicijų, tai yra labai svarbu, tai yra fiskalinio sektoriaus valdymas, kas yra labai susijęs su viešųjų sektorių, um, viešųjų finansų sektoriumi ir, ir bendrai korupcija. Dabar, ką ponas Kešmanas pasakė. Aštuntajame straipsnėje siūlėme pakeisti nediskriminavimo išklybą, e, paminint Lisabonos sutartį, pasirenkant Lisabonos formuluotę, kuri yra daug aiškesnė ir atitinka tuos reikalavimus, kuriuos jūs iškėlėte. Ta, taigi mes rėmėmės Lisabonos sutarties formuluotėmis. E, dar vienintelis dalykas, dėl ko norėjau pasakyti, tai yra pilietinės visuomenės asociacijos, organizacijos. Akivaizdu, kad pilietinė visuomenė neturi formalaus vaidmens numatyto um, joms šies, šiame susitarime. Šis susitarimas numato pilietinės visuomenės įtraukimą. Uh, Tačiau, aišku, reikia rasti būdų informuoti visuomenę ir ją įtraukti, suryti galimybės ją išreikšti savo poziciją, kai e, iš tikrųjų labai svarbu yra struktūrizuotas dialogas su pilietinė visuomenė apimant visus vystimos elementus. Ir tam turime atitinkamus mechanizmus, kurie leis įtraukti ir pilietinę visuomenę. Be to, kaip ir šyrit padarėme su Dėvė komitetu. Mes taip pat jau esame surengę ir su bendrą sutikimą su bendru parlamentiniu komitetu, taip pat su ekonomikos socialinių reikalų komitetu. Taigi mes stengiamės įtraukti į bendrą procesą ir um, kitus uh, šio proceso dalyvius. Bet noriu pabrėžti, kad ši peržiūra yra labiau techninio pobūdžio ir tikrai ne, nesiekia kažką iš esmės pakeisti susitarime. Aišku, po to bus daugiau galimybių plačiau padiskutuoti tą sutarimą ir kai 2020 metais prieartės šio sutarimo pabaiga, bus galima išanalizuoti jį iš esmės, kaip jis veikia, bet kol kas tie mūsų pasiūlyti pakeitimai, modifikacijos ir tai, ką EKR valstybė siūlo, manau, turės, sudarys mums galimybės užtikrinti, kad mūsų santykiai galėtų vykti tikrai gyvybingų, tvirtų pagrindų paremti. Ačiū. Ponas Dėva nori mm, pasisakyti, mes ar 45 sekundėm, nes mes jau artėjame prie mūsų uždaro posėdžio pabaigos. Labai, labai trumpas klausimas. Mūsų santykiai su, part... su kai kuriomis valstybėmis gan sudėtingi dėl mirties bausmės. Kodėl mes nesilaikome tų pačių nuostatų ir su AKR regionu? Norėčiau paminėti 19 lapkričio 6 valandą, tai yra ta diena, iki kurios galite pateikti pakeitimus šiam pranešimui. Tęsime toliau posėdį, perėsime prie vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės. Reglamentas turės būti pakeistas iš dalies, pakeičiant finansinę priemonę ir reikės stabilumo priemonę pritaikyti pagrindiniams žmogaus teisės apsaugos reikalavimams. Turėtume pasistengti baigti šias diskusijas dar iki prasidedant komisijoje svarstymams, todėl Mes e, numatėme neeilinį posėdį, kuris vyks lapkričio 23 dieną Strasbūrę. Norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, ponui Mičelui, kuris supažindins jūs su pakeitimu, kurį teikia ir pakomentuos, kaip keisė situacija įsigalios Lisabono sutartį. Ačiū pirmininkė, norėčiau paminėti tris dalykus, kuriuos e, keičiau. Pirmiausia, reikia akcentuoti AKDCA keitimus per pirmuosius tris metus, tačiau tuos tris metus, per kuriuos bus taikoma vystamojo bendradarbiavimo finansinė priemonė, reikėtų sumažinti iki dviejų metų. Visos institucijos turės prisitaikyti, ypač komisija aš neižvelgiu čia jokių problemų susijusių su teisėkura, tačiau mūsų komitetas atidžiai peržiūrėjo vystamojo bendradarbiavimo e, finansinę priemonę, kuri buvo taikoma 2007 metų. Yra numatyta komitologijos procedūra, kuri leidžia keisti šią priemonę. Mes susidūrėme su kai kuriamis problemomis dėl priemonės įgyvendinimo ir dėl e, kai kurių šios priemonės interpretavimo galimybių. šio, dar šioje parlamento kadencijoje mes nekartą svarsysime šią priemonę ir tikiuosi, kad trumpiau mums skaudės galva ne tik du metus ir 2013 metų pabaigoje turėtų baigtis šios finansinės priemonės taikymas. Nemanau, kad e, šios priemonės pakeitimas turėtų keisti pačią priemonę, turėtume apsvarstyti ir geografinės problemas susijusias su vystomąją pagalbą. Komisija pritarė, kad reikėtų sukurti naują teisinį pagrindą vystomai pagalbai, kurią teikia pramoninės valstybės. Kiti pakeitimai, kuriuos aš tai teikiu, yra techninio pobūdžio, tai yra grinai techniniai pakeitimai susijęs su vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė dėl demokratijos stiprinimo. Ir uh, Šie pakeitimai yra teikiami dviejų komitetų. Komisija siūlo apsvarstyti e, šios priemonės keitimą dviemis dalimis. Mes tikimės, kad taryba pritars e, e, šiam pasiūlymui, komisija taip pat turėtų neprieštarauti, ypač dėl tos dalies, kur parlamentas reikalauja peržiūros. 2006 metais jau vyko diskusijos dėl visamo bendradarbiavimo finansinės priemonės ir buvo susidurta su kai kuriomis problemomis, tačiau tuomet mes susitarėme, kad bus taikoma komitologijos procedūra ir tokiu būdu išplėstos parlamento galios. Buvo sutarta dėl tikrinimo procedūros Dėl parlamentinės peržiūros e, procedūros. O komisija ir taryba tuomet išreiškė savo prieštaravimą ir mūsų susitarimas įstrigo. Tada numatėme komitologijos procedūrą su peržiūra, todėl kad galvojame, kad komisijos pateikti pasiūlymai neatitinka vystamo bendradarbiavimo finansiniai priemonė teikiamų reikalavimų. Parlamentas negali priversti komisijos atsimti savo peržiūrėtos priemonės projektą. Parlamentas 12 e, kartų kreitės, kreipėsi į komisiją, prašydamas peržiūrėti šią priemonę ir e, vystomąją e, pagalbą taip pat. Ir tik trimis atvejais komisija atsižvelgia į parlamento pasiūlymą ir atsėmė savo pasiūlymo projektus. Mes esame linkę blokuoti komisijos pasiūlymus, jei matome, kad komisijos pasiūlymai prieštarauja oficialiai vystomai pagalbai jos politikai. Kalbant apie vystamą pagalbą, e, turėtume remtis 2008 e, metų rugsėjo mėnesio parlamento rezoliuciją, kurioje mes kviečiame komisiją kartu su parlamentu pareikti, parengti teisėkuros pasiūlymą e, susijusiu su oficialiaja vystamąją pagalbą. Tai neturėtų būti tik komitologijos procedūra su peržiūra. Reikia didesnės paramos e, ir komisija turėtų atsižvelgti į parlamento rezoliuciją, kurią minėjau. Aš kviečiu visus pranešėjus teikti savo e, pastabas dėl oficialiosios vystamosios pagalbos ir vystamo bendradarbiavimo. Pane pirmininkė, Man buvau informuotas, kad kai Lisabono sutartis įsigalios, kai kurios procedūros keisis ir bus taikoma sutarties 290 straipsnis. Tiesa, dėl šios priežasties mes susidursime su kai kuriomis problemomis. Tačiau Mes balsuosime dar prieš įsigaliojant Lisabono sutarčiai gruodžio pirmą dieną. Ir parlamentas pabrėžia, kad nori išsaugoti savo galės ir peržiūros funkciją taip pat ir po gruodžio pirmosios dienos, kai įsigalės naujosios nuostatos. Jums leidus, ponė pirmininkė, dabar norėčiau kreiptis į teisės tarnybą, kad ji atsakytų, kodėl vystomojo bendradarbiavimo priemonė nebus taikomos iki tol taiko, taikytos nuostatos. Yes. <clears throat> To... Ačiū, dabar suteiksiu žodį teisės tarnybos atstovams, kad jie pateiktų savo paaiškinimus ir pastabas. Ačiū pirmininkė, Daniela Gaučiai iš teisės tarnybos. Atsakysiu į porą klausimų, kurie buvo užduoti. Visų pirma, dėl jūsų klausimo, kodėl reikėtų prašyti procedūros sutikrinimo. Ši procedūra turi būti taikoma, kai yra atitinkamos trys sąlygos. Ir tos sąlygos yra tokios. Priemonės, kurias tvirtina komisija, yra bendro pobūdžio. Antra, kai jos keičia arba papildo pagrindinius teisės aktus. Trečia, kai tai yra nesminiai elementai. Na, dažniausiai, kai kalbam apie tą procedūrą su tikrinimu, lyginant ją su paprastaja procedūra, kuri taikoma kitiem dokumentams, skirtumas yra tas, kad parlamentas gali vetuoti tas priemonės, kurias nori patvirtinti komisija. VBP yra skirta strategijos dokumentams ir ji yra taikoma bendradarbiavimo kontekste, kai yra vykdomas bendradarbiavimas su AKR šalimis ir taip pat yra numatomos finansavimo sritys, pagrindiniai tikslai ir taip toliau. Priemonės, kurios numato bendradarbiavimo sistemą ir prioritetinės sritis, akivaizdu, kad tai yra bendro pobūdžio priemonės, jos nesusijusios su konkrečiais projektais ir tokiu atveju jos papildo tai, kas yra pagrindinėme teisės akte dėl VB BŽUP. Būtent todėl mes pritarėme pranešėjos nuomonį, kad pagal dabartinės sutartis e, regliam procedūra su tikrinimu turėtų būti taikoma strategijų dokumentų tvirtinimui. Dėl kito klausimo kaip taikyti šią reguliavimo procedūrą sutikrinimų strategijų dokumentams ir kaip galima tą procedūrą pritaikyti prie Lisabonos sutarties. Visų pirma, komitologija 202 dabartinės sutarties straipsnis bus e, atš, pakeistas įsigaliojus Lisabono sutarčiai ir vietoj komitologijos bus naudojama teisėkuros aktų sistema, pats VBP ir paskui galima bus e, taip pat renkti arba deleguotus teisės aktus, arba įgyvendinimo teisės aktus, kuriuos įgyvendins komisija. Dėl tų deleguotų teisės aktų jie suteiks daugiau galių parlamentui, todėl kad ši Lisabono sutarties 119 straipsnyje yra pasakyta, kad VBP turės aiškiai išdėstyti sąlygas, kurių būtina laikytis. Taip, tartų sąlygų gali būti ir sąlygos parlamentui bei galimybė vetuoti teisės aktus, kurios patvirtina komisija. Dėl to, kokios priemonės gali būti tvirtinamos kaip deleguoti teisės aktai, vėlgi čia reikia kalbėti apie tam tikras priemonės, kurios yra bendro taikymo priemonės ir neesminės teisės aktų priemonės. Taigi kriterijai yra tokie pat kaip reguliavimo procedūros tikrinimo. Kaip jau sakiau, man atrodo, kad yra atitinkami visi kriterijai ir dėl to įsigaliojus Lisabonos sutarčiai dabartinės VBP peržiūra užtikrins, kad daugiametės programos bei strateginiai dokumentai bus tvirtinami kaip deleguoti teisės aktai. Toliau dėl pačios procedūros. Balsavimas komitete vyks iki lapkričio pabaigos. Todėl siūlomus pakeitimus reikėtų palikti tokius, kokie jie yra ir kalbėti apie reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Tačiau vis dėlto tie pakeitimai vėliau turės būti šiek tiek pakeisti, kad atitiktų deleguotus teisės aktus ir jų reikalavimus. Tai reikės padaryti prieš balsavimą plenarnėje sesijoje, todėl kad tas balsavimas vyks jau įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Iš mano pusės būtų tiek. Jei turėsite dar klausimų, mielai juos atsakyčiau. Ačiū dabar. Parlamentarai gali pasakyti, ponas Dėvė paprašė žodžio. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, sveikinu Gemičel, nuveikus puikų darbą. Jis pastarosius du metus dirbo prie VBP ir per tą laiką atsisakėme 16 e, priemonių, kuriuose mes iš tikrųjų turėjome tam tikros įtakos, bet e, turėjome taupyti lėšas ir sutaupė maždaug 8 e, milijardus eurų. E, ir buvo nuspręsta priemonės, kurios būtų įrašytos tose teisės aktuose, apjungti ir rašyti į vieną dokumentą. Tačiau viskas atsitiko taip, kad mes, parlamentas, gauname pagal Lisabono sutartį papildomas tikrinimo galės. Tačiau vystimosi komitete eidama kita linkme mes prarandame tikrinimo galės, tikrinimo funkciją ir mes visiškai nebegalime stebėti ir kontroliuoti, kur eina mokesčių mokėtojų pinigai, nebeturime galimybės dalyvauti bendro sprendimo prieimimo procedūroje. Jei šalių strategijų dokumentai, kaip sakė teisės ekspertai, nesuteikia mums vėl tos galios stebėti, kas vyksta skirtingose šalyse, kuriom ES duoda vystomąją pagalbą, tai tuomet mūsų komitetas tik kalbės ir nieko nedarys. Gal geriau tada susipako daiktus ir baigt mūsų darbą. Šįryt vyko dvi diskusijos, kurios tikrai turės didžiulių pasiekmių mūsų komiteto darbui. Visų pirma, dėl kotonų sustarimo peržiūros, visų antra, dėl VBP ateities. Tuo tarpu kiti komitetai parlamente gauna vis daugiau galių, o mes ne. Reikia reikalauti, kad mes irgi gautumėm tokias pat galės, kad mes išlaikytumėm tas pačias galės, kaip teisės aktų leidėjai, kokias dabar turime. Mes turime turėti galimybę kontroliuoti, stebėti, kaip išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Dėl to mūsų nuomonė vienoda ir turime visi to siekti. Ačiū dabar, panas Berman. Thank you, Ms. Um, Chair. Ačiū, ponia pirmininkė. Visiškai pritariu, ką, ką tik kalbėjo Deva ir Mitchell. Taip pat mes kaip parlamentas turime atlikti demokratinės peržiūros vai, vaidmenį ir taryba ir komisija turi tai taip pat žinoti. Ačiū. Noriu priminti, kad pakeitimus pateikti galite iki rytojaus lapkričio 11 val. 6 val. yra labai trumpas periodas. Komisija nori žodžio. Atleiskite, kad jūs pražiūrėjau. Gal galėtumėte kalbėti trumpai, nes mes vėluojame. Noriu atsiprašyti, tačiau aš buvau kitame komitete, buvo kalbama tuo pačiu klausimu, tą pačią temą. Šis pasiūlymas dėl mums yra nepriimtinas, nes tai reikštų daug įgyvendinimo problemų. Manau, kad kiltų ir politinio pobūdžio problemų. Norėčiau paprašyti staptelti nes mes e, vargiai spėsime priimti biudžetą, tai yra tokia komisijos pozicija. Merci, monsieur Berman, Ačiū, ponas Berman, noriu pakomentuoti. Žinot. Mes visi pritarėme tam, tačiau demokratija visada yra labai lėtas procesas. Thank you. Ačiū. Aš ką tik išgirdau, kad komisijai tai yra visiškai neprimtinas pasiūlymas ir jie kovos dėl savo pozicijos. Manau, kad mes visi išreiškėme savo pozicijas šią temą. Pakeitimus galite pateikti iki rytos ir tada balsuosime. Pirmininkė, norėčiau padėkoti komiteto sekretoriatui ir teisės tarnybai Gido Van Heken. Mes atsižvelgsime į teisės e, tarnybos išvadas. Pereisime prie kito darbo atvarkės punkto. Jis trumpesnis. Noriu pasveikinti po, e, poną Peterį Zanglą kuris yra humanitarnės pagalbos generalinio direktorato generalinis direktorius kiekvienais metais. Ar ponas Zangel jau yra atėjęs? Ateina, puiku. Bonjour, monsieur. Bonjour. Okay, well, I started all over again. I'm sorry I didn't see that you wasn't here. So I'm... Pradėsiu iš naujo, atsiprašau, nemačiau, kad atėjote, taigi, kad tik dabar atėjote. Taigi sveikinu dar kartą jūs, Peteris Anglai. Uh, humanitarnės pagalbos generalinio direktorato generalinio direktoriau. Kiekvienais metais jūs tvirtinate veiklos strategiją, kurie apibendrina pagrindinius iššūkius, programavimo principus ir geografinius prioritetus humanitarniai pagalbai teikti. Ši strategija 2010 metams yra tik patvirtinta, ji buvo išplatinta jums elektroniniu būdu. Daugelis valstybių išvardytų strategijoje atsir, yra toje strategijoje kiekvienais metais dėl to, kad yra ilgalaikių krizių ir um, konfliktų, pavyzdžiui, kaip Somalija ar Konge. Kitais metais mūsų komitetas planuoja išsiųsti dvi išvažiuojamasias misijas į Palestiną ir Pietų Sudaną. Taip pat tai yra sudėtingų ta, uh, santykių tarp įvairių valstybių ir humanitarnių krizių pavyzdžiai. Klimato kaita. Mes taip pat norėtume matyti um, daugiau pagalbos gaivalinių nelaimių atvejais įvairiose pasaulio regionuose, todėl reikalinga veikla pasiruošti tokioms nelaimėms ir tai yra svarbi jūsų generalinio direktorato veiklos dalis. Parlamentas e, paragino e, skirti ypatingą dėmesį tokiam parengiamajam darbui. Prieš suteikdama žodį ponui Zanglu, aš norėčiau priminti jums, jog Mm, Europos humanitarnės pagalbos teikimui mes turime bendrą politinį pagrindą. Tai yra Europos konsensusą dėl humanitarnės pagalbos, kuris buvo patvirtintas 2007 metais. Konsensusai yra apibūdinti pagrindiniai principai ir tikslai, kurie taikomi tiek ES, tiek valstybėms narėms. Parlamentas e, glaudžiai dalyvavo dėrybose dėl konsensuso ir mūsų komitetas toliau um, atidžiai stebės, kaip jis yra įgyvendinamas. Uh, Mm, turime nulatinį pranešę humanitariniams klausimams. Tai yra Michelle Streifer. Pone Zanglai, jums e, dabar 15 minučių pasisakymai. Prezident. Um... Ačiū, ponė pirmininkė. E, gerbiama pranešėja, e, gerbiami Europos parlamento nariai. Visų pirma, noriu padėkoti jums ir pasidžiaugti galimybę būti e, jūsų tarpe pirmas iki šioje kadencijoje. Noriu palink... išreikšti viltį, kad tas pirmas sutikimas bus tik tai pirmas žingsnis mūsų bendradarbiavime tarp mūsų tarnybos ir jūsų komiteto, nes iš tikrųjų penker, per penkerius artimiausius metus mus laukia labai daug iššūkių. Visų pirma, noriu pasidžiaugti tuo, kad parlamentas yra labai išreiškęs didelį ryštą, ypač jūsų komitetas, įsitraukti ir skirti didelį dėmesį humanitarniai pagalbai esu tikras, kad neklystu išreikšdamas įsitikinimą, kad jūs ir toliau vaidinsite labai svarbu vaidmenį, kaip ir praeitie šiame darbe. Prieš pradėdamas kalbėti apie mūsų strategijos 2010 metams pagrindinius elementus, visų pirma, noriu pasakyti tai, ką jūs trumpai jau ir pasakėte, kad mm, koks svarbus yra konsensusas humanitarniai pagalbai. Kodėl? Todėl, kad e, kai kai komisaras aiškino, kas tai yra tas konsensus, tai yra tarsi mūsų e, katekizmas. Ir nors e, katekizmas galbūt nėra tai, su kuo aš esu labai asmeniškai pats pažįstamas, vis tik tai aš suprantu, kad um, katekizmas ar um, Biblija, ar, tai yra labai svarbus tekstas visiems kaip atraminis dokumentas. Taigi labai svarbu, kad visos trys institucijos bendrai sutartų dėl bendrų principų, pagal kuriuos būtų teikiama humanitarnė pagalba. Aišku, kad buvo anksčiau tam tikri principai, bet visuomet geriau, kuomet principai, tie pagrindiniai principai yra surašyti, suformuluoti raštu ant popieriaus. Tai labai svarbu taip pat ir valstybėms narėms, kad iš tikrųjų tas um, konsensusas buvo sudaromas labai um, plataus, um, turtingo proceso metu. Mums pavyko įtraukti vairius partnerius, aš apie tai gal galėsiu vėliau pakalbėti. Mm, čia ir jūsų pagalba buvo labai svarbi ir nors uh, galbūt ne visi partneriai um, turėjo galimybę pasirašyti šį konsensusą, vis tik tai visi jie yra labai svarbi to konsensuso dalis. Taigi noriu pabrėžti, kad mums labai svarbu, kad e, būtent visi partneriai pritarė pagrindiniams elementams tame konsensuse. Taigi tas konsensusas patvirtina mūsų mandatą, mm, ką reikia svarbiausiai padaryti, tai yra keturi pagrindiniai principai Tai visų pirma, tai, o, kai, na, tai, tai yra žmogiškumas ir aš dar nuo savęs priturčiau ir orumas, toliau neutralumas, nešališkumas ir nepriklausomumas. Mes galėsime um, apie tai, gal apie tas savokas plačiau pakalbėti, jeigu turėsime, jeigu turėsime galimybę. Ir tai yra mūsų pagrindinis Mm, dokumentas e, ir mes tikrai esam labai entuziastingai nusiteikę, kad tikrai negalvojame, kad tas dokumentas dulkės lentynose įvairių institucijų, nes iš tikrųjų šio dokumento perkelimas į veiksmus yra labai svarbus ir pol, iš politinio požiūrio taško ir mes, aišku, turime prižiūrėti tai kasdien galbūt nereikia priminti, kuo mes, e, kuo mes esame tikri, kuo esame įsitikinę, tačiau labai svarbu, kad reikia e, priminti galbūt tuos principus, kad jie yra svarbus. Tai yra gerbti tarptautinę teisę tarptautinė humanitarinė teisė. Ir aišku, kad humanitarinė pagalba yra ne vien tik tai krizių valdymas. Ir mes e, siekiame pagalbos ir prevencijos tikslų, kad būtų galima apsaugoti žmonių gyvybės ir sumažinti kančias ir išsaugoti žmogaus orumą. Labai svarbu, aišku, kalbėti apie krizių sprendimą, e, konfliktų prevenciją ir sprendimą. Uh, Aš paminėčiau galbūt konkrečius e, pavyzdžius, galbūt tai nėra aštriausi konfliktai, tačiau e, aš sugrįšiu dar prie savokos vėliau. Tai pavyzdžiui būtų Kenija. Čia mes teikiame pagalbą um, saus, sausros padariniams įveikti. Tai yra um, klajoklių um, gentys daugiausia ir labai svarbu yra užtikrinti, kad jų um, gyvuliai galėtų um, ganytis kaip galima ilgesnį laiką. Jūs visi žinote, kad uh, Um, potencialių konfliktų um, mažinimas, aišku, turėtų būti siejamas su o, um, tomis gyvenimo sąlygomis, kuriuose atsiduria o, piemenys ganantis bandas, nes tikrai o, kai mes rengėme savo prevencinės priemonės, mes labai atsižvelgėme į, į tai, nes labai svarbu, kaip, kokios yra jiems užtikrinamos sąlygos. Taigi mes e, stengiamės užtikrinti mm, reikiamą balansą tarp tų priemonių, kurios skirtos, e, kad Mm, katastrofų padariniams likviduoti ir tų priemonių, kurios yra skirtos mm, įvairiems konfliktams užkardyti prevencinėms priemonėms. Konsensusas mums sudarė galimybę taip pat užtikrinti ir institucijų bendrą darbą. Mm, tai yra labai svarbu. Ir todėl yra taryboje sudaryta nuolatinė darbo grupė, jūsų pranešė puikiai apie tai žino, ir tai yra darbo grupė, kuri užsima uh, pagalba maistu. Eko generalinis direktoratas yra atsakingas ne vien tik tai už humanitarnę pagalbą, bet taip pat ir už pagalbą maistu. Taigi šis, šios darbo grupės mandatas atitinka mūsų mandatą. Uh, Labai svarbu, kad humanitarnė pagalba atsispindėtų visuose sprendimuose, kuriuos priima taryba, Europos vadovo taryba ir taip pat bendrųjų reikalų taryba. Mes tikrai esame patenkinti tą pažangą, kuri yra padaryta iki šiol. Aišku, kad uh, konsensusas mums vaida išskirti ir horizontaliuosius prioritetus, kuriems mes skiriame biudžeto išteklius. Konkrečiai tai būtų čia, tai, tai atsispindi mūsų veiklos strategijoje. Norėčiau čia galbūt at, tris pagrindinius elementus išskirti kuriuos, kurių, kuriuos ne visiškai galime kontroliuoti. Visų pirma, tai būtų um, pažeidžiamų grupių, pažeidžiamų gyventojų skaičiaus augimas, pavyzdžiui, tai būtų Pakistanas, Šilanka, e, e, Somalis, tai tokie būtų naujausi atvejai, kur tikrai labai daug yra pabėgėlių ir perkeltųjų asmenų dėl konfliktų. Toliau, mm, kas susijęs su, su prevenciniais veiksmais, tai būtų gaivalinių nelaimių tiek masto, tiek skaičiaus augimas susijęs su su klimato kaita. Ir trečias dalykas, aišku, būtų susijęs su maisto prekių kainų išaugimu, labai dramatišku išaugimu 2008 metais mm, pasauliniu mastu. Um, ne visur atitinkamai matome, kad įmamasi priemonių vienodai, ne, ne, ne visur vienodai yra užtikrinamas aprūpinimas maistu ir atitinkamai tą reiškinį dar labiau sustiprina ekonominė ir finansinė krizė, dar labiau užaštrina, kadangi žmonės, kurių mytyba yra nepakankama, e, kuriems reikalinga pagalba, mm, jų skaičius viršijo vieną milijardą dabar, tai yra e, labai neraminantis skaičius. Aišku, kad dar tą poveikį, kaip minėjau, užaštrino ir ekonominė finansinė krizė. Taigi tie poreikiai auga dėl tų trijų elementų, kuriuos minėjau, todėl kontekstas yra labai sudėtingas, kadangi ir biudžeto suvaržymai vis, vis stipresni mm, patvirtintas biudžetas ne visuomet leidžia padaryti tai, ką norėtumėm. Uh, Todėl reikėtų galvoti apie didesnius biudžetinius išteklius, nei yra numatyti mums ir tuose dokumentuose, kuriuos jums išplatinome. Matote, 2007-2010 metų laikotarpį yra numatyta tik 30 tai milijonų eurų padidinti ECO generalinio direktorato e, biudžetą, tai tik tai 5 procentų augimas. Manau, kad čia komentaro didesnio ir nereikia. Tai štai kokiame kontekste mes turime veikti, aš tikrai nenoriu skūstis tuo, bet tik tai jums pateikiu tai kaip informaciją. Dabar dėl to, ką mes matome vietoje dirbdami, galėčiau paminėti tris konkrečių problemų pavyzdžius, kurie dar labiau užaština humanitarnės pagalbos poreikį ir sudaro um, tos humanitarnės pagalbos teikimą visunkesnį. Uh, E, ypač turint omenyje, kad kainos nuolat auga, jūs e, galite įsivaizduoti, kad e, tikslų pasiekti darosi vis sunkiau ir sunkiau. Norėčiau paminėti tris pagrindinius pavyzdžius. Perke, priversinis asmenų perkelimas, lytinė prievarta prieš moteris ir vaikus. Būtent vaikus turiuomenėje, ne vien tai yra mergaitės Ir trečias dalykas - vaikų karių a, problema a, tai ir jų skaičiaus augimas. A, be to yra nulatiniai įvairūs kiti pažeidimai, yra tiesiog nulatinis pavojus žmonijai ir jeigu mes nesugdarysim palankesnių sąlygų humanitarniai pagalbai teikti, tai tikrai situacija bus dramatiška. Daugeliu atveju humanitarnė pagalba ne, negali būti suteikta, nes nesuteikiama prieiga į valstybę. Pavyzdžiui, prieš vienerius metus Mienmarija matėme problemas aiškės, visai nesiniai Šrilankoje problemos buvo atitinkamos. Uh, Nu, dabar gavome informaciją, kad lik ir Šilanko situacija gerėja, tačiau kasdien ta problema yra Pakistane, kuomet yra labai sunku patekti į tas zonas, kuriuose mes norime uh, suteikti humanitarnę pagalbą, tačiau leidimai yra nesuteikiami toms humanitarnėms tarptautinėms organizacijoms, kuriuoms jų reikia. Mm. Kitas dalykas yra dar tų vaidmenų susijungimas, susiliejimas irgi mus labai neramina. Aš paminėčiau uh, pagrindinį tokį dalyką, kad pavyzdžiui su, su humanitarinė emblema, po humanitarinė emblema galbūt dažnai e, slepiasi ir, ir karinės pajėgos ir humanitarinis mandatas ne visuomet yra įgyvendinamas humanitariniais tikslais, pavyzdžiui. Um, maisto paketas, kuris skirtas kariniams pajėgoms, nėra tas pats kaip maisto paketas skirtas pilie, e, civiliams gyventojams. Labai sunku yra atskirti koks yra tas, kokia yra paskirtis tos pagalbos, nes tai tos e, automobiliai, automobiliai kokiam spalvom nudažyti dar ne visada reiškia būtent tai. Šiaip civilinė apsauga gerai veikia. Aš manau, kad labai svarbu yra imtis iniciatyvos ir aišku ir, ir privataus sektoriaus kompanijas įtraukti į tą darbą. Ai, tikrai jos ir dabar mums padeda. Dabar jau kalbėsiu konkrečiai apie pačią strategiją. Turime horizontalių ir geografinių elementų, tarp horizontaliųjų elementų reikėtų paminėti e, reakciją į klimato kaitos daromą poveikį. Čia yra įvairios programos, pasiruošimas galimai rizikai, galimos reakcijos paruošimas. Aš jau paminėjau tik, tipinę programą Šiaurės Kinijoje, tai yra pasiruošimas sausrai. Dipeko dar žinote programą, tai yra pasiruošimas gaivalinėms nelaimėms galimoms. Pavyzdžiui, Bangladeše ar Vietname mes tuo užsijimame priimame, bet taip pat ir Salvadorė, pavyzdžiui, turime keturis departamentus, kurie užsima tą veiklą. Mm, vakar už vakar jie perkelė e, žmonės iš dviejų departamentų, kuriuose žmonėms iškilo ypatingas pavojus dėl ciklono. Taigi iš tikrųjų ciklonaide. Taigi kai yra labai sudėtingos tokios situacijos, yra siekiama e, apsaugoti kaip galima daugiau gyventojų. Ir dar minutėlę, jeigu leistumėt e, krizės kontekste. Mes e, skelbėme CITREP dokumentus, aš atnešiau tokių pavyzdžių iš Salvadoro, pavyzdžiui, dėl elektroniniu būdu yra skelbiami taip pat šie dokumentai, tačiau labai svarbu aišku, ir tos e, popierinės versijos, tačiau net jeigu ir, kaip ir aš, nelabai mėgstate elektronikos priemonės, vis tik tai paraginčiau jūs dažniau pasidomėsti mūsų teikiamą informaciją, jei pageidautumėt. Dabar dėl e, pagalbos maistų, tai yra tokia specifinė mūsų humanitarinis pagalbos dalis, būtent čia, aišku, uh, reikėtų kalbėti apie regioninį ir vietinį tos pagalbos elementą, tai yra sen, senoji savoka, kuomet, m, mm, tarkim, pavyzdžiui, maisto prikraunama į e, laivus ir, ir siunčiami jie į e, tolimus e, kraštus, į ne, gan neprieinamas vietas, kad suteiktų pagalbą. Vėlgi čia reikia kalbėti apie galimybės prieiti prie tokių zonų, kuriuoms reikalinga humanitarnė pagalba. Dabar RFD tai yra um, pagalba po gaivalių nelaimė, atkūrimo pagalba. Tai yra tai, kas mums yra labai svarbu, kad humanitarnė pagalba, kai ji yra suteikiama, kad ji turėtų ilgalaikį poveikį, kad po to vėlgi kažkas sektų, nes dažnai nepavyksta užtikrinti tos tasos kadangi jūs man davėte tik tai 15 minučių ir beveik visas jas jau išnaudojau, tai gal jeigu dar leistumėt dvi minutės, pakalbėčiau apie geografinius prioritetus. Mm, čia vėlgi juos lemia regioniniai konfliktai. Afrikoje žemiau Saharos 2010 metams mes numatome Sudanui, Čadui, Afrikos rago kyšuliui dėl sausros, taip pat ir centriniai Afrikai suma turėtų viršti 240 milijonų. 2010 metams mes turėtumėm apie 620 milijonų kurie būtų uh, apie 44 procentai būtent skirti tiems regionams, kuriuos aš paminėjau. Mm, Palestina be okupuotų teritorijų. Uh, 2010 metams e, yra po Pakistano ir Afganistano. 2009 metais buvo daugiau, 2010 metams Pakistanui numatėme mažiau dėl to, kad didžioji dalis tos pagalbos, kuri buvo numatyta 2009 metams, bus įgyvendama 2010 metais. Čia dėl mūsų veiklos periodiškumo ir dėl to, kad yra problemų su prieigomis. Ir mes tikrai turime būti garantuoti, kad mes turėsime galimybę tą pagalbą suteikti pagal mūsų kriterijus, aišku, ten vietoje. Tai labai svarbu, kad mūsų partneriams būtų suteikti leidimai įvažiuoti į tas zonas, kur reikalinga pagalba ir tą pagalbą suteikti. Aš atsiprašau, bet turėjau akcentuoti tą elementą, nes jis tikrai yra labai svarbus. Dar du skaičiai dėl prevencinių programų. Čia reikia pasakyti, kad 2090 metais yra didelė veikla numatyta prevencinė, 2009 metais buvo apie 40 milijonų, o dabar bus apie 75 milijonai numatyti 2010 metams. Manau, kad skaičiai yra o, pagristi, nes vienas euras investuotas o, prieš krizę duoda daug daugiau naudos nei jau krizės metu investuotas euras. Ir paskutinis dalykas, tos taip vadinamosios užmirštosios krizės. Čia dokumentuose, kurie jums išplatinti, jūs rasite visą sąrašą. Tai mes sutelkėme dėmesį į 12 užmirštųjų krizių. Aš gal paminėsiu tik tai dvi aštriausias tokias, kad jūs sudarytumėte įspūdį. Tai būtų Kolumbija metai po metų, nežiūrint to, kad situacija karinėje srityje gerėja, apie 300 tūkstančių vis dar išlieka perkeltųjų asmenų Kolumbijoje. Tie žmonės negauna visiškai jokios normalios pagalbos, šiek tiek pagalbos iš Kolumbijos valdžios, bet labai nedaug. Ir tai yra Sahaujai, bet aišku ir kitų o, etinių grupių atstovų Ir paskutinis dalykas. Dėl parlamento indėlio norėčiau padėkoti už jūsų konstruktyvų indėlį, už jūsų aštrę kritiką, kuri leidžia mums pasitemti ir iš tikrųjų pagerinti mūsų darbą ir, ir, ir užtikrina bendrą spaudimą, kuris yra tikrai labai reikalingas. Ačiū. Ačiū generaliniam direktoriui, o dabar žodį suteiksiu mūsų nuolatiniai pranešėjai, ponė Stifler. Euh, Ačiū pirmininkė, keletas pastabų. dėl Burkina Faso, Čado, Malio, Nigerijos kitų užmirštųjų krizių. Tiek perkelti tųjų asmenų situacija, tiek maisto produktų kaina dar labiau blogina situaciją, kuri jau šiaip yra prasta. Kalbant apie regioninį AKR ir ES bendradarbiavimą generalinėme e, eko direktorate bus inicijuota kelionė į į Jagadugu ir ten buvo mm, tikrinama situacija, kalbama su vietos gyventojais. Kalbant apie finansinės priemonės, 2010 e, metais jau yra numatytas biudžetas, o dėl maisto produktų krizės e, ją ja, taip pat stengiamasi sušvelninti, bandoma sumažinti mirusiųjų skaičių dėl uh, ūmaus badavimo visos visuomenės. 2009 metais komisija 8 milijonus eurų skyrė e, sausros padariniams Kenijoje šalinti. E, Deve taip pat e, rengėsi organizuoti misiją 2010 metais į Šiaurės Keniją generalinis direktoratas turėtų skirti tam tikrą pinigų sumą ir ruoštis didesniai katastrofai. Komisijos rezervai nėra pakankami, reikėtų skirti didesnės pinigų sumas. Ar jūs tikite, kad 2010 metais numatyta finansinė parama yra pakankama, kad padėtume besivystančiamis valstybėmis? Jo labiau, kad 2009 metais jau buvo daug pinigų panaudota. Dėl vyriausybių. Ar Eritrėjoje bus skiriama parama ir koks yra tarptautinės bendruomenės indėlis situacijai ten spręsti. E, nesakau, kad visi turėtų pasirašyti Ženevos konvenciją, tačiau humanitarnė pagalba turi būti teikiama krizės regionams. Ką komisija ketina daryti, kad 2010 metais jautrios visuomenės turėtų tinkamą prieigą prie humanitarnės pagalbos. O dabar apie Lisabono sutartį toj baigsiu. Pagaliau humanitarinę pagalbą reglamentuoja 214 straipsnių, tai yra teisinės pagrindas Lisabono sutartyje, taip pat yra numatyta įsteigti Europos išorės tarnybą. E, kokių žingsnių generalinis direktoratas rengėsi imtis, skatindamas e, humanitarinę pagalbą ir siekdamas, kad humanitarinė pagalba pasiektų tuos taškus, kuriems ji yra skirta? koks veiksmų planas yra numatytas ir e, kokios partnerystės yra pasirašomos su Afrikos valstybėmis ir yra numatytas darbų grafikas ir kokiomis procedūromis jūs skirsite prioritetus. Dėkoju. E, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ačiū, ponas Kašmarek. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Direktoriau, dėkoju už labai glaustą strategijos pristatymą, bet norėčiau pakalbėti apie vieną svarbų dalyką. Pati pesimistiškia, pats pesimistiškiausias scenarius yra numatytas Eritrėjai, nes jiems nenumatyta skirti jokio finansavimo, jokios pagalbos. Taip, Eritreja yra gan sudėtingas toks partneris, nes skiriasi mūsų nuomonė su ta šalime dėl pagalbos maistu. Tačiau yra ir tam tikrų strateginių priežasčių, į kurias turime atsižvelgti ir turėtume pabandyti siekti pažangos toje šalyje, pavyzdžiui, jūs minėjote vandenį piemenims Taip pat kalbėjote apie tai, koks yra ryšys tarp tokių trumpalaikių veiksmų ir ilgalaikių programų. Visus šiuos dalykus galima būtų apjungti Eritrėjoje. Ar iš vis yra kokių vilčių, kad 2010 metais bus kokiu nors projektų uh, skirtų Eritrėjai, pavyzdžiui, galbūt užtvankų statymui arba vėjo vandens tiekimui ir taip toliau. Ar tai iš vis įmanoma? Ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju generaliniam direktoriui už pateiktą informaciją. Mano nuomonė, humanitarinė pagalba yra vienas iš rodiklių, kuris rodo ES moralinę vertę. Kuo daugiau teikiam humanitarinės pagalbos, tuo didesniam žmonių skaičiui padedame ir tuo geriau yra vertinama ES moralinė ir etinė pusė. Na, vienas dalykas man labai svarbus atrodo, kuris kai kuriems kitiems galbūt atrodo visai nesvarbus. Aš kalbu apie gerų darbo, saugių darbo sąlygų užtikrinimą humanitarnės pagalbos darbuotojams. Šie žmonės dirba visame pasaulyje sudėtingomis sąlygomis. Jie skiria tam savo laiką, labai dažnai rizikuoja savo gyvybėmis tam, kad galėtų dirbti savo darbą. Tad turime kalbėti ne tik apie teisingumą, kurį turim užtikrinti humanitarnės pagalbos darbuotojams, bet ir saugumą. Juk jeigu jie negali dirbti tinkamomis sąlygomis, tai tuomet pagalba iš vis nepasieks tų, kam jis skirta. Ačiū, ponia Grės. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti direktoriui už humanitarnės, humanitarnės pagalbos strategijos pristatymą, tačiau norėčiau paklausti. Kaip suderinti humanitarinės skubios pagalbos klausimus su stichinių nelaimių e, skubos tokia pagalba, kuria turėtų būti teikiama. Jūs minėjote uh, Kenijos pavyzdį, ganiklas, vandens problemas, tačiau kai viskas atrodo praktikoje, todėl kad toj pačioj Kenijoje yra atkurinėjami iš naujo sodinami miškai, yra tam tikras judėjimas, kuris atsodina miškus. Tad jeigu jūs viena vertus norite padidinti ganyklų plotus, kita vertus uh, negalite bandyti atsodinti miškų. Kaip suderinti šiuos du dalykus ir kaip ištrūkti iš šio užburto rato ir teikiant humanitarnę pagalbą, taip pat kovoti ir su klimato kaita. Ponas Gerens. Labai ačiū už labai išsamų ir aišku jūsų pasisakymą. Norėčiau sugrįžti prie vieno dalyko, ir paprašyti, kad e, plačiau apie tai pakalbėtumėt. Būtent jūs kalbėjote apie vaidmenų apsijungimą, susilijimą. Tai yra e, humanitariniai darbuotojai su uniforma ir, ar be jos. Mm, kai mes kalbame nuolat apie politikos darinamumą, nuoseklumą, aš turiu pasakyti, kad visų pirma, tą nuoseklumą turime pradėti mes įgyventi. Taigi, humanitarinėme sektorėje mm, ES yra labai svarbus veikėjas ir ES taip pat veikia ir karinėme sektorėje. Taigi, ar jūs sugebate užtikrinti, kad jūs suprastų, kai jūs kalbate apie tų vaidmenų susileimo riziką? Antras klausimas. Mus labai neramina e, ta grėsmė, kurie kyla mūsų humanitarniams darbuotojams e, įvairiose situacijose, ypač vakarų Afrikoje, kur teroristinis tinklas vis stiprėja. Gal galėtumėt plačiau pakalbėti apie tą mm, humanitariniams darbuotojams kilančią riziką, kaip jūs tai vertinate? Merci. Daugiau norinčių pasakyti tarp e, parlamentarų nėra, taigi iš karto suteikiu žodį ponui Zangal, kad jis galėtų atsakyti į klausimus, bet trumpai. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ilgas sąrašas. Mm, taip pat ir dėl tų klausimų, kurių aš negalėjau aptarti, nes būčiau per ilgai kalbėjęs. Pradėsiu nuo ponios Strifler klausimų. Tikrai mes labai vertiname, kad e, visai vos tik išrinkti iš karto jūs jau tokio įmatės humanitarnės veiklos, štai pasakėte, kad iškart vyksite į Burkina Faso. Ir esu tikras, kad tai tik darbo pradžia, kad jūs ir toliau tikrai taip angažuotai dirbsite. Nes tikrai geriausias būdas suprasti, kas vyksta, yra nuvažiuoti ir vietoje pažiūrėti. kažkas va štai iš karto ir už, iškėlė klausimą dėl skubios reakcijos. Humanitarinė veikla ne visuomet yra o, būtent suskubi veikla reikia ruoštis, aišku, dirbti ir ypatingose skubiose situacijose, bet ne viskas yra būtent tik tai skubi pagalba. Dabar mes būtent gal, galvojame, pavyzdžiui, apie a, tai, kad apie 80 procentų mūsų lėšų 2010 metais reikėtų panaudoti veiklai, kuri nėra vien tik tai skubiai teiktina pagalba. Uh, 2010 metais mes numatome 20 milijonų um, taip pat ir veiksmams susijusiams su uh, sausra. Aišku, norėtųsi dirbti su didesniais skaičiais, tačiau, na, humanitarnė pagalba uh, yra, turi tokį pobūdį, kur ir 20 milijonų yra svarbu. Net jeigu ir pusė milijono yra lėšų suteikiama valstybei, val, valstybė sako, kad tai yra svarbu, nes ir, ir, tie, ir, ir pusė milijono yra vertinama, o 20 milijonų yra tikrai didelė suma. Taigi, jūs klausėte dėl skubios pagalbos, dėl tų rezervų. Laimiai taip yra lėšų numatytų tam ir mes nuolat naudojame tas lėšas. Kiekvienais metais, kiekvienais metais tą darome ir, ir kitais metais taip pat tas yra numatyta. 2009 metais mes sugebėjome gauti 110 milijonų papildomų lėšų. Mm Ir tai yra lėšos iš esmės skirtos daugiausiai e, sausros e, padariniams, su, su sausra susijusiems veik, e, veiksmams Afrikos rago kišulyje mes naudojame to rezervo lėšas ir tikrai galiu pasakyti, kad jeigu yra aštri kažkokia tai problema ir, ir ta taryba, parlamentas tikrai paprastai supranta mūsų siunčiamą ženklą ir, ir tikrai gan lengvai tvirtina reikalingas lėšas. Dabar e, daug kas iš jūsų teiravotės dėl uh, realių galimybių apsaugoti tas humanitarnės, zona, humanitarnės erdves, tai yra um, galimybės teikti humanitarnę pagalbą vienoje ar kitoje zonai. Mm, aš mm, nepaminėjau dar skaičių, tačiau dėje mes netekome 122 humanitarnių darbuotojų. Atsiprašau, kad viską suvedu į, to, į skaičius, į statistiką. Tai yra tik tai yra didesnis skaičius žuvusiųjų nei jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgose. Tai yra mus labai neraminantis dalykas. Ir gruodį bijau, kad kai suvesime skaičius už 2009 metus, tai tas skaičius dar išauks. Nors iš tikrųjų yra mm, didžiulė ir užuojauta, tikrai. Mm, bet vis tik tai situacija labai neraminanti ir situacija negerėja. Ir tikrai nerandame sprendimų vietos lingmenių galvojama, kad galbūt e, aukštesnio lygio politinis dialogas duos rezultatų, tačiau um, rezultatų reikia siekti visais lygmenimis ir aukštesnių politinių lygmenių, ir vietos lygmenių, ir tarpiniuose lygmenyse su visais partneriais, su visais, su, veik, su visais subjektais veikiančiais visose lygmenyse. Dažnai uh, iš tikrųjų atsiranda tam tikrų tokių elementų, nu, dėl kurių humanitariniams darbuotojams šurpuliukai bėgioja po nugarą. Ir aišku, jūs žinosite. Jūs turbūt žinote, kad šarvuotų automobilių yra uh, mažiau nei ginklų. Ir ta apsauga, tarkim, jeigu tokia šalis kaip Pakistanas ar kita, tai iš tikrųjų mūsų darbuotojai gyvena apsaugotose būstuose, aišku, ne, ne šiaip viešbučiuose, tačiau kai vyksta jie į vietą teikti humanitarnę pagalbą, tai yra juos, aišku, saugo atitinkamos tarnybos, bet ir tos vietinės priimančios struktūros taip pat, vis tik tai, kai žiūri į tuos žuvusių skaičius, na, Mes, aišku, naudojame įprastinę įrangą, šarvuotus automobilius, eskorto palydą visą, tačiau uh, Problema yra aišku. Ir problema yra, kad tie, kas gauna pagalbą, turi žinoti, kokio tipo pagalbą jie gauna. Ir dar porą papildomų gal frazių dėl nepriklausomumo ir neutralumo. Aš apie tai kalbėjau savo pasisakymą pradžioje ir tikrai mes suvokėme ir turime suvokti galimybę surasti kažkokį tai sprendimą e, priklauso nuo to bendro mūsų pagalbos darmo poveikio, nes juk žmonės miršta iš, iš bado ir reikalinga surasti tokius sprendimus, kurie, kurio, kurie būtų priimtini ir tvarūs. E, iš Ir aš manau, kad iš tikrųjų tas dialogas, kuris užsimesga pradžioje dėl humanitarnės pagalbos, gali padėti po to išspręsti krizę. Pone Stifler buvo vietoje ir tikrai mm, matė situaciją ten. Manau, kad mm, Europos mm, humanitarnių vėliavų matė daug ir, ir mm, Europos vėliava turbūt taip pat mes. Uh, galbūt sunkiai partneriai sutinka su tuo, tačiau mes tengiamės parodyti, kad Europa būtent tą pagalbą teikia. Tai aišku, reikia laikytis to nepriklausomumo pagalbos teikime, bet vis tik tai reikia parodyti, kas teikia tą pagalbą, kieno yra noras padėti vietos žmonėm, kieno noras materializuojasi ten. Ir uh, pabrėžti, kad mūsų pagalba yra paremta poreikiais kad, pavyzdžiui, mes kad mes ne tai, kad tik tai, pavyzdžiui, suspaudom klavišus kompiuterį ir, ir, ir pasakom, štai reikia skirti dabar 20 milijonus. Ne, visų pirma, būtent kaip ir ponė Stifler nuvyko į Burkina Faso ar į Salvadorą ar, ar kitur, vyksta būtent tie darbuotojai, kurie gali įvertinti e, realią situaciją, palyginti ją pagal tam tikrus kriterijus ir tam tikrus rodiklius. Tokiu būdu mes suformuojame tam tikrą bazę ir po to tai leidžia mums paskaičiuoti mūsų pagalbą pagalbos e, mastus ir mūsų taip pat įvertinti galimybės e, sureaguoti situaciją, juk situacija Salvadorė ir Haityje yra visiškai kitokia ir aišku, kad mūsų ta pagalba bus visiškai kitokia atitinkamai nuo to, kokia tai yra valstybė, kur teikiame tą pagalbą. Ir jeigu e, E, tarkim, yra skiriama ar 5 ar 10 milijonų, tai nėra taip, kad tik tai štai valdžiai pasakom, e, tokia yra pagalba, mes ieškome dialogo su, su, su valdžios institucijomis taip pat, stengiamės išklausyti juos ir, ir vietos, aišku, valdžia tai būtų kvaila jų neišklausyti, nes jie būtent geriausiai žino savo žmonės ir žino, ko jiem labiausiai reikia. Uh, Da, taigi, dėl humanitarnės erdvės apsaugos tikrai tai yra labai uh, opi problema, kuri neišnyksta. Aišku, kad sprendimai yra įvairūs. Kartais tenka vieni kitus tiesiog drąsinti, kad, na, ta mūsų pagalba yra būtina, ją reikia teikti, nežiūrint tos situacijos. Pavyzdžiui, Darfūras ar, ar, ar Sudanas. Uh, bet ta pagalba vis tiek yra reikalinga. Dabar dėl Lisabonos. Didžiulis pranašumas yra tas, kad mes veikiame kaip atskira tarnyba, bet atsakomybė yra bendra. Aišku, humanitarnės pagalbos teikime nedaug kas keisis, nes jau, ir, jau, jau kurį laiką mes dirbame tokiais pačiais pagrindais, kas numatyta Lisabonoje. Uh, Be, aišku, jūs gal e, norėsite daugiau žinoti dėl mūsų tolesnių ryšių su išorės reikalų tarnyba. Dabar, kiek aš informaciją gavau ir kiek aš pasiskaičiau dokumentų, kurių visai nedaug, tačiau kol kas esu garant ramus kad tikrai niekas nesilaiko tokios nuomonės, kad ar tai būtų mūsų darbuotojai, ar mūsų, mūsų direktorate, ar mūsų vietos darbuotojai, jie tikrai nebus integruoti į išorės reikalų tarnybą. Aš, aišku, kasdien turiu teikti atsakymus savo žmonėms, mums reikalingas aiškumas. Tai aš turiu turėti galimybę pasakyti, kad nepergyvenkit dėl rytojaus. Nes rytojus bus toks pat, kaip jis yra, kai, ką mes turime šiandien. Aš um, laikausi tokios minties, kad ryto situacija bus tikrai labai panaši kaip ir šiandien, kad rezultatai bus tie patys. Tačiau jeigu pamatysiu, kad viskas e, labai pasikeis, tai gal tada aš ieškosiu kažkokiu tai būdu, kaip prie to prisitaikyti. Uh, bet gal tada bus galima kalbėti apie tai, kas kels nerimą, jeigu tai bus. Šiandien priežasčių nerimauti nėra. Jeigu, kaip aš minėjau, keistusi savininkas. Ar nuomos sutartis irgi turėtų būti perrašyta ar ne? Na, to, jeigu, to, jeigu kažkas tai keisis, tada vėl gal sugrįšime į parlamentą, apie tai plačiau kalbėsime. Dabar Eritrėja, kodėl nieko nedaroma? Jeigu mes neturime vietoje savų darbuotojų ir jeigu mes negalime vietoje patikrinti, ar iš tikrųjų ta pagalba gali pasiekti tuos, kuriem ji yra reikalinga, tai aš tikrai neduosiu leidimo tą, tą lėšas atblokuoti. Tačiau Kai tik tai mes gausime pozityvų signalą, kuris mums pasakys, kad e, galbūt situacija jau gali pasikeisti į gerą, kaip jūs žinote, Eko generalinio direktorato lėšos gan nemenkos, tai iš karto mes galėsime pradėti tą darbą. Tai nėra taip, kad lėšos nenumatytos. Ne, lėšos yra numatytos, bet mes laukime tos situacijos. Kod, pavyzdžiui, jūs klausite Pakista, dėl Pakistano, kodėl nėra daugiau nei 25 milijonų. Na, jeigu, jeigu mes matysime, kad galime galima panaudoti daugiau kaip 25 milijonus ir kad jie duos naudos, tai tada galima bus galvoti ir apie didesnę sumą. Tačiau mes tiesiog remiame savo nuolatinę veiklą, savo patirtimi. Dabar dėl uh, veiklos plano tarpinės peržiūros, viskas, aišku, paremta pačiu konsensusu Ir 2010 metų pirmą pusmetį prasidės tas jau darbas konkrečiai, atitinkamai galbūt ir parlament, Europos parlamento bus kažkokios tai iniciatyvos ar Belgijos jau iniciatyvos, tačiau Aišku, kad e, viskas įgaus tokį tikslesnį, labiau apčiuopiamą pavydalą, kai priartėsime prie to. Na, turiu pasakyti, kad e, ne visus ryčių esu specialistas ir pernelyg intensyvus ganyklų naudojimas, na, nežinau apie tai, iš to, ką mes žinome apie sausros zonas, galbūt čia rizika būtų mažesnė ta prasme, kad mes dirbame pagal tradicinius metodus, kuriuos naudoja vietos bendruomenė. Tai yra tuos metodus, kurie m, mm, tikrai nelems pernelyg intensyvaus e, ganyklų išnaudojimo. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų Kenija, tai būtų. Um, u, u, užtvankos uh, už, yra smėlio daroma užtvanka, vanduo pakyla ir jis užpildo o, di, di, di, e, požeminio vandens sluoksnius. Kaip aš jau minėjau, kad geriausia yra laikytis tradicinių metodų ir todėl čia dėl to pernelyg intensyvaus ganyklų išnaudojimo tikrai nekiltų problemų, kadangi mes ir nuo mokyklų visi žinome, aišku. Mm, kaip veikia tie principai. Ir aš manau, kad Kenijoje mums tikrai pavyks tai pasiekti sėkmės. Na, aš nežinau, čia reikia apie tai labai daug kalbėti su Kenija.